rinkos reikalavimus bei ES strategijos 2020 metams reikalavimus, tai yra strategijos, kuriai pritarė visos valstybės narės. Ačiū. Komisario, la diskusione è chiusa e la votazione si svolgerà domani. Ačiū komisarui, diskusiją baigiame, rytoj balsuosime pusę pirmos per pietus. Toliau ponios Hanslik pranešimas paslaugų direktyvos, abupusio vertinimo procesas. Nusiteiksiu žodį. Keturias minutės. Pane pirmininkė, pane komisijos narė, man didelė garbė pristatyti Jums pranešimą E, apie abipusio vertinimo patirtį paslaugų direktyvoje. Kaip tikriausiai panas komisijos narys e, žino, kad bendroji, bendrajai rinkai labai svarbus e, darbai pas, perkeliant paslaugų direktyvą. Ši direktyva yra vienas svarbiausių teisėkuros aktų pastaraisiais metais. Štai kodėl daug dėmesio buvo skirta abipusio vertinimo patirčiai Taip pat parengėme e, pasiūlymus, kaip galima sustiprinti bendrąją rinką. Pranešimas e, apima tris klausimus. Pirmiausia, abipusio vertinimo patirtis paslaugų direktyvos atžvilgiu. Antra, įvairių e, gairių kūrimas, kurių reikia imtis stiprinant bendrąją rinką. Ir ketvirtas vertinami ateities instrumentai. Imko komitetas mano, kad šis pranešimas yra labai svarbus. Abipusis vertinimas leidžia valstybių narių administracijoms susipažinti su tuo, kaip paslaugų direktyva perkeliama į kitas valstybės nares ir kokiu problemu kyla. Abipusio vertinimo procesas tai ir yra, yra ir žinių sankaupa, e, nors ir galbūt ne visą vaizdą galima susidaryti, kaip įgi perkeliama paslaugų direktyva, tačiau bent iš dalies tą vaizdą galima susidaryti. Abipusio vertinimo patirtis yra naudinga ir kitose srityse. Tačiau atsižvelgiant į šio proceso laiko aspektus, Reikėtų šį, šią priemonę perkelti tam tikrais atvejais, tam tikroms nuostatoms. Mes manome, kad taip pat reikėtų skatinti ir viso proceso skaidrumą. E, pavyzdžiui, nuolat informuoti suinteresuotasias šalis apie tai, kaip vyksta diskusijos. E, šiame pranešime išreiškiama parama kitiems žingsniams, kuriuos ketina numatyti Europos komisija. Pone komisijos nary, dirbdami prie šio pranešimo nepamiršome, kad Pats svarbiausias ir pirmasis prioritetas, kuriant bendrą paslaugų rinką, yra visiškas paslaugos direktyvos perkelimas į visų valstybių narių teisyną. Deja, šiandien jau prabėgo du metai nuo direktyvos e, įgyvendinimo pradžios ir tas etapas vis dar nėra baigtas. Europos parlamentas norėtų, kad jį nuolat informuotų apie tai, kaip ši direktyva yra perkeliama. Taip pat manoma, kad Europos komisija turėtų imtis tam tikrų žingsnių tų valstybių narių atžvilgių, e, kurios e, delsia perkelti direktyvą. Taip pat Laukiame ekonominio šios direktyvos perkelimo vertinimo bei ataskaitos apie tai, kaip e, veikia paslaugos. Mes manome, kad būtų sutaupyta e, tinkamai perkeliant šią direktyvą. Taip pat reikėtų informacijos apie tai, kurias sritis dar reikėtų tobulinti. E, ypač tos direktyvos nuostatos, kurios susijusios su biudžetu yra svarbios. Neturime atsisakyti šios direktyvos, jo labiau, kad devynios iš dešimties naujų darbo vietų yra sukūriamos būtent paslaugų sektorija. Aš manau, kad daugiau dėmesio reikėtų skirti koordinavimui paslaugų srityje. Ir ypatingas dėmesys turėtų būti skirtas toms rytims, kurios sukuria pridėtinę vertę. Taip pat turėtume peržiūrėti apie tai, e, kaip peržiūrė, peržiūrima e, laisvo, laisvo prekybos teikimo išlyga. Uh, Turime vykdyti tinkamą direktyvos stebėsiną ir dar kartą norėčiau pabrėžti, kad šiuo etapu svarbiausia užtikrinti, kad direktyvos nuostatos būtų tinkamai perkeltos ir taikim, taikomos, o kontaktiniai punktai centrai, atsiprašau, veiktų tinkamai. Ačiū. Grazie, iniziamo il catch di AI eh, con l'onorevole Basescu. Ačiū. Dabar spontaniškos diskusijos, ponė Bazesku. Ačiū, ponė pirmininkė. Visiškas paslaugų direktyvos įgyvendinimas vaidina svarbu vaidmenį, kuriant ES didesnį konkurencingumą tartotinėje arenoje. Tuo pačiu e, tai skatina augimą paslaugos, paslaugų sektorija sukūriama daugiau nei du trečdaliai ES BVP. Štai kodėl reikalinga, kad ES um, teiktų naujus pasiūlymus ir būtų panaik, panaikinti teisėkuros barjerai, trukdantis bendrosios rinkos veikimui. Rumunijoje vyksta įvairūs tyrimai turizmo ir statybų srityje. Tuo pačiu yra ir kontaktinis centras, kuris atsakingas už informacijos teikimą apie prieigą prie Rumunijos rinkų precum spunea i doamna raportor nouă Pone komisijos nariai, e, kolegės ir kolegos, e, kaip pranešėja minėjo, devynios iš dešimties naujų darbo vietų yra paslaugų sektorija sukūriamos. Taigi paslaugos yra ekonomikos svariklis, sukuriantis didelę dalį bendrojo vidaus produkto. Mums reikalinga tokia rinka, kuri veiktų efektyviai, užtikrintų ekonomikos augimą, stiprintų ES konkurencingumą. Turime užtikrinti, kad paslaugos būtų teikiamos tinkamai mūsų rinkoje. Reikia stiprinti paslaugų teikimą regioninėme ir um, vietinėme lygmenyje. Reikėtų sudaryti naujas partnerystės Taip pat reikėtų stiprinti abipusio vertinimo procesą. Šis mm, metodas gali pašalinti kai kuriuos barjerus. Mūsų veikla ir sėkmė priklauso nuo visų suinteresuotųjų šalių šioje srityje. Pekne. Vážení kolegovia, podľa správy komisie nine z ten pracovných miest vzniká práve v sektore služieb. Ačiū. Atant komisijos. Devini darbai, naujos darbo vietos iš dešimties sukūriamos paslaugų sektorėje. Tai labai svarbu ES konkurencingumui. ES dabar išgyvena gilę krizę, menkas ekonomikos augimas, mažai sukūriama darbo vietų, Todėl svarbu skatinti pas, paslaugų teikimo valstybėse narise. Abipusis vertinimas tai vienintelis mechanizmas, kuris galėtų padėti priversti vidaus rinką ES veikti taip, kaip ji turėtų veikti. Ačiū toliau, pana Flešikova. Ačiū, gerbiamas komisarė ir kolegos. Vienas iš kertinių sumanimų, kuriant Europos vidaus rinką, buvo sukurti vidaus paslaugų rinką. Tačiau tai nėra, nėra savitikslis dalykas. Tikslas yra pagerinti piliečių gyvenimą. Tame sektorėje esama potencialo, tą potencialą reikia išnaudoti, kuriant naujas darbo vietas ir sukuriant galimybės verslo įmonėms. Reikia nusitverti to potencialo krizės metu. Gana dažnai matome įvairiausių kliūčių, kurios sukuriamos įmonėms norinčioms teikti paslaugas. Paminėsiu draudimo paslaugas. Draudimo paslaugas dažnai sunku teikti keliose valstybėse narėse, tas pats pasakytina apie statybų verslą, taigi raginčiau komisiją šalinti tokias kliūtis ir gerinti galimybės teikti paslaugas ES piliečiams. Ačiū toliau, ponė. Rygojant. Ačiū, ponios ir ponai, gerbiamas komisarė, iš tiesų vienas iš kertinių akmenų yra vidaus paslaugų rinkos sukūrimas. Tai labai svarbu ekonomikos augimui, darbo vietų kūrimui. Šis abipusio vertinimo procesas yra labai naudingas įrankis. Galima įvertinti įvairius aspektus, taip pat abejotinus aspektus, Taip pat pasistengti užtikrinti, kad valstybės narės laikytųsi direktyvos dvasios ir raidės. Vertinimas parodė, kad vis dar egzistuoja nacionalinių kliūčių, kurios trukdo įmonėms keistis patirtimi. Vadinasi, šios klausimus pagal direktyvą dar reikės įgyvendinti direktyva, paslaugų direktyva, tai svarbus lūžio taškas, tačiau mums dar teks nueiti gana ilgą kelią, kol tikslai bus įvykdyti. Ačiū toliau, ponė Figureido. Ačiū pirmininkė. Tenka apgailestauti, kad mes vis dar koncentruojamės į paslaugų liberalizavimą ES, bet visiškai nepastebime, kaip gilėlė, gilėja praraja tarp skirtingų valstybių narių ekonomikų. Laisvė įsteigti verslą turėjo štai tokią praktinę pasiekmę stipresnių valstybių narių. Įmonės lengviau įsikūrė silpnesnių valstybių narių teritorijose. Tai suskaldo įmonės, tose silpnesnė valstybės narėse naikina darbo vietas, taip atsitiko Portugalijoje, prekybos, paslaugų, mažmeninės prekybos sektoriuose. Komisijos laukia iššūkis, kaip performuoti paslaugų liberalizavimo politiką, kad ji numatytų tam tikrus saugiklius, tam tikras garantijas silpnesnių valstybių narių ekonomikoms. Ačiū toliau vėl komisaras Andor. Uh, Ačiū pirmininkai gerbėmi parlamento nariai. Pranešimas dėl paslaugų direktyvos abipusio vertinimo pateikia naujų įrodymų dėl Europos parlamento vaidinamo svarbos vaidmenį šiuo labai svarbiu klausimu, tiek derantis dėl dėrybos, dėl direktyvos, tiek jos perkelimo laikotarpiu. Man atrodo, tas pranešimas yra labai svarbus indėlis užtikrinant paslaugų direktyvos tinkamą įgyvenimą visose valstybėse narėse. Noriu padėkoti pranešėjai, poniai Malgožatai Hanslik, už tai, kad labai aktualiai išanalizuota situacija šiame pranešime ir perėktos pagrindinės mintis. Noriu padėkoti šešėlėms pranešėjams, ypač poniai Evelyn Gebhardt mm, kurie tikrai savo um, pranešimuose uh, svarbiai pažvelgė į paslaugų direktyvą, taip pat ir vasario mėnesio pranešimuose, taip pat ir pirmininkui Harvard norėčiau padėkoti. Jūsų pranešime akcentuojama, kaip svarbu yra įgyveninti paslaugų direktyvą iki galo visose aspektuose, tiek teisiniuose, tiek praktiniuose. Aš labai sveikinu šią mintį. Mums reikia ne vien tik tai um, priderinti nacionalinius teisės aktus, bet reikia taip pat ir užtikrinti užtikrinti, kad mm, sistema, kai viskas veiktų per vieną langelį, e, veiktų iki galo. Ir pranešime tinkamai pabrėžiama būtent šiai mintis ir pasiunčiamas aiškus signalas, kaip reikia toliau plėtoti paslaugų vidaus rinką. Paslaugų um, direktyva sulaukė jau didžiulės sėkmės, tačiau paslaugų vidaus rinka dar nėra sukurta iki galo. Yra dar daug neišnaudoto potencialo, todėl turime įdėti į priekį, į priekį ir jūsų pranešimu prisidedama būtent prie šio tikslo. Labai sveikinu iš jūsų išsakytą paramą komisijos pasiūlymams 2011 e, m. sausio mėnesio dokumentuose dėl, tar, dėl abipusio vertinimo proceso. Taip mes atsižvelgėme į tai, su kokiamis praktinėmis problemomis susiduria mūsų piliečiai ir verslas. Tai yra praktiniai paslaugų vidaus rinkos naudotojai. Dabar kokių priemonių reikia? Dar kartu su valstybėmis narėmis komisija pradėjo peržiūrą, kaip ES taisyklės e, veikia nuosekliai vietoje. Komisijos priemonės dažnai veikia e, tuo pačiu metu, jų parengimas ir įgyvendinimas gali sukelti tam tikrų praktinių sunkumų. Todėl labai, pavyzdžiui, svarbu atsižvelgti į tai, kad architektas, kuris įsisteigęs Belgijoje ir dirba Olandijoje, galbūt turi, um, pavyzdžiui, laikytis direktyvos dėl paslaugų, dėl kvalifikacijų, dėl elektroninės priekybos ir daugelio kitų kitų priemonių nuostatų. Tad bendradarbiaudami kartu su nacionalinėmis administracijomis mes dabar atliekame nuo, šių taisyklių įgyvenimo nuoseklumo patikrinimą, tai yra jų veikimo patikrinimą. Mes parė, pasiremėme atveju analizėmis e, statybos, turizmo ir verslo paslaugų sektoriuose, tai trijose sektoriuose. Toliau e, pranešiu e, parlamentui ir ypač IMKO komitetui apie visą eigą per artimiausius mėnesius. Rengiant standartus, aktus. Komisija pasiūlys konkrečius veiksmus 2012 metais, kad būtų galima užtikrinti geresnį vidaus rinkos veikimą. Be to, mes atidžiai išanalizuosime, kokios yra konkrečios kliūtis šioje srityje, e, pasiremdami kolegų peržiūrą. Ir ar tai bus teisinio pavydalo, ar kapitalo nuosavybės nuostatos, tai gali trukdyti, aišku, e, paslaugų veiklai plėtotis šalies viduje ar per sieną. Tokios ribos dažnai tokios, tru, tokie trukdžiai sutinkami sektoriuose, kurie sukuria pridėtinės vertės. Tai yra teisininkai, inžinieriai, konsultantai ir taip toliau susiduria su įvairiais sunkumais, kurie gali trukdyti plėtoti novatoriškus verslo modelius. Tokios kliūtis visiškai galbūt nebūtinos um, užtikrinti vartotojų ar darbuotojų apsaugai. Taigi komisija išanalizuos vietoje, kokie yra yra tie reikalavimai, ar jie yra reikalingi ir iki 2013 metų nuspręs, kokiu iniciatyvų reikėtų. Mes taip pat atliksime ekonominio paslaugų direktyvos įgyvenimo analizę pasiremdami e, jau valstybių narių atliktų darbų. Jūsų pranešimas parodo, kaip svarbu yra parlamentui atlikti tokią studiją. Taigi norėsiu šios studijos rezultatus jums asmeniškai pristatyti jau 2012 m. pradžioje ir galiausiai dėl abipusio vertinimo proceso, kaip veikiančio proceso. Mes žinome, kad tai yra labai svarbus pro, e, instrumentas numatytas paslaugų direktyvoje. Tai yra labai plataus masto instrumentas, kuris reikalaus esminių pokyčių nacionalinėje teisėje. Be abejo, tai yra ateities priemonė, tačiau aš sutinku su jumis, kad reikia išanalizuoti atskirus atvejus ir tik tada nuspręsti, ar reikia šią metodiką taikyti ir kitoms teisėkurnėms priemonėms priemonėms. Mes turime būti pragmatiški, todėl labai pasiremsiu tolesnė parlamento parama, kad išlaikytumėm dinamiką, kurią sukūrėme su šia paslaugų direktyva ją įgyvendinami. Ačiū. Grazie. La discussione è chiusa. La... Ačiū. Mm, keitimasis nuomonėmis dėl šios šią temą baigėsi. Rytoj balsuosime 12 val. 30 min. dėl šio pranešimo. Dabar pagal darbo tvarkę yra.